Pan przewodniczący! E, kolejnym punktem porządku dziennego jest oświadczenie wiceprzewodniczącego. Toliau pagal darbo atvarkę. Baronienės Ešton pareiškimas dėl įstatymo viršienybės Rusijoje. Norėčiau suteikti žodį pasisakyti e, vyriausios įsigaliotinės vardu poniai poniai Geri. Prašau. Thank you very much, Mr. President. Honorable members, upon the request of Baroness Ashton, it is... Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. E, baronienės Ashton prašymų tarybos atstovai šiuose diskusijose atstovauja vyriausiai galiotinę. Kaip žinote, baronienė Aštan šiuo metu keliauja Šiaurės Afrikoje ir vidurio rytuose šią savaitę. Noriu padėkoti Jums už tai, kad kalbate apie žmogaus teisų ir statymo viršenybės padėtį Rusijoje. Nežiūrint pozityvių prezidento Medvedevo nusistų signalų praeisiais metais, tikroji žmogaus teisų padėtis Rusijoje ir ypač Šiaurės Kaukazo regione e, kelia ir toliau kelia mums didžiulį nerimą. Smurtas, persekiojimas, taip pat e, žmogaus teisų veikėjų, teisininkų ir nepriklausomų žurnalistų e, gazinimas ir persikėjimas mums kelia ypač didelį susirūpinimą. E, brutaliai užsipulti Rusijos žurnalistai Olegas Kašnas ir Anatolijus Adamčiukas bei aplinkosaugos aktyvistės Konstantinas Fetisovas. Tai tik tai keletas iš e, pavyzdžių, kaip susidarojama su žurnalistais ir žmogaus teisų gynėjais Rusijoje kasdienėme gyvenime, nežiūrint patikinimo aukščiausių lygmenių. Tie, kas vykdo tokius išpolius, retai yra susilaukia teisingumo. E, niekas nepatraukiamas atsakomybėn už e, smurtą ir žmogaus teisų pažeidinėjimą noriu paminėti ponios Estemirovos, ponios Politkovskojos, ponios Baburovos, pono Makelovo atvejus. Tai yra tik keli iš daugybės kitų. Tai yra Rusijos teismų sistemos veiksmingumo ir nepriklausomybės išbandymas. Kol tie nusikaltimai nebus e, išnagrinėti, nebaudžiamumo e, klimatas toje šalyje išliks. Norėčiau e, pacituoti Maskvos miesto tarybos sprendimą e, dėl taikių demonstracijų, kurios buvo e, draudžiamos iki praėjusių metų. E, mes džiaugiamės tokiu sprendimu, tačiau tuo pat metu mes ir toliau sulaukėme pranešimų apie tai, kad savavališkai suminėjami taikus demonstrantai, taip pat opozicijos vadovai. Tose e, taikiose demonstracijose, kurias renkti oficialiai yra leidžiama. Tai mums kelia išties didelį susirūpinimą. Žodžio laisvė, susirinkimų ir e, steigimosi laisvė yra laisvos šiolaikinės visuomenės vystimos iš ankstinės sąlyga. Visos šios laisvės yra įtvirtintos Rusijos federacijos konstitucijoje. Tos laisvės e, susijusios su įsipareigojimais, kurias prisėmė Rusija, tapdama jungtinių tautų, ESBO ir Europos tarybos nare. ES Rusija, ragina Rusiją laikytis šių įsipareigojimų ir užtikrinti e, savo piliečiams šias teisės. Prezidentas Vedvedevas kreipėsi į prezidentinę žmogaus teisų tarybą išnagrinėti Khodorkovskio, Lebedevo bei Magnitskio byl atvejus. Mes džiaugiamės šiuo sprendimu. ES nekarta yra pareiškusi savo susirūpinimą dėl to, kaip buvo e, nagrinėjamos šios bylos. Prezidentas Medvedevas e, yra nekarta pasisakęs e, dėl to, ką jis vadina vyraujančių teisinių nihilizmų Rusijoje. ES yra pasirengusi paremti Rusijos pastangas įveikti šią situaciją, inicijuoti teismin, teisminės sistemos reformą. Mes esame įsitikinę, kad e, modernizavimas turi vykti e, įstatymo viršenybės e, aplinkoje. Ir tam tikra veikla jau yra vykdoma. Pavyzdžiui, buvo sukurta civilinių, civilinio ir, baudžia, civilinio ir baudžiamųjų teismų apeliacinė sistema. Ir tai daroma glaučiai bendradarbiaujant su e, Europos taryba. Mes esame pasirengę Rusijai suteikti e, pagalbą, taip pat e, kovojant e, ir įgyvendinant projektus dėl korupcijos. Padėtis Šiaurės Kaukaze yra ypač neraminanti ir reikalaujanti dėliotinių veiksmų. Mes džiaugiamės e, ekonominio ir socialinio vystimosi strategiją e, šiam regionui, kur, kur bei e, Dūmos deputato Holopino pasiūlymais. Tačiau reikia daugiau padaryti. E, Besitęsitis nebaudžiamumas, e, kalbant apie Čečienijoje veikiančias saugumo pajėgas, toliau skatina smurto plėtimą regione ir mums kelia didžiulį susirūpinimą. Mes norime pagerbti tuos, kurie neteko savo gyvybių, kurie tapo išpolių aukomis, taip pat tuos drąsius žmonės, kurie nenukrypdami siekia įgyvendinti savo kaip piliečių teisės tokioje aplinkoje. Bendrais vertinimais, ponė pirmininkė, e, šis pranešimas nėra labai pozityvus. Tačiau Rusijoje, vertinant žmogaus teisų padėtį, yra ir pozityvių ženklų. Tačiau e, tie pozityvūs proveržiai nėra pakankami, kad galima būtų konstatuoti, jog pasiekta reali pažanga. Europos žmogaus teisų teismo precedentų teisė yra nemaža paskata e, Rusijos teisenos vystimuisi. Ir mes palaikome rimtą dialogą su Rusija žmogaus teisų klausimu. Rusija su tuo sutinka ir taip pat kritikuoja kai kuriuos netobulus aspektus Europos Sąjungoje. Mes ir toliau dirbsime šioje srityje, nes kitos alternatyvos tam darbui nėra. Madam President in Office. And, um... Ačiū. Dabar žodis e, politinių frakcijų atstovams EPP frakcijos vardu Georgi Šoplin. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Pirmininkė, ačiū e, komisijos atstovai. Iš tiesų padėtis uh, Rusijoje netitinka įstatymų viršinybės principų, tai turi įtakos ir visam pasauliu, ir Rusijos gyventojai, ir tai reiškia, kad kai ES kalba su Rusija, turėtų atsižvelgti į e, daugybę nepolitinių faktorių, tokių kaip korupcija, kartais smurtas, kalbant apie santykius tarp Rusijos ir, ir vakarų, tai yra e, netikrumas, neminant jau to, kad visiškai nėra e, skaidrumo, atskaitingumo Rusijos piliečių gyvenimui daro įtaką ir, ir smurtas, tai nesuderinamas ES principai, ES neturi kitos e, gal, galimybės e, kaip tik tai pabandyti būti veiksniu skatinančiu e, teisingumą. Panas Socialdemokratų frakcijos. Ačiū pirmininkė nuspėjamumas sprendimo prieimimo proceso turi būti garantuojamas profesionalumu ir teismų nešališkumu. ES ir Rusija galėtų bendrauti, jeigu tik tai galių pasidalimo modelė, sprendimo prieimimo mechanizmas ir teismų sistema yra suderima ir suderinamumui pas, pasiekti reikia partnerystės bendradarbia, bendradarbiavimo, saveikumo skatininkamo, o, o ne, e, ne, to nepasieksime kaltinimais. Rusija yra prisijungusi prie e ŽTK ir e, iš tikrųjų Europos taryba vienintelė gali kalbėti apie įstatymo viršenybę Rusijoje. Uh, Be to, kadangi ES pati ketina prisijungti prie ŽTK, jie ateityje turėtų pasinaudoti savo statusu, kaip susitarančio šalies statusu, e, skatinti saveikumą su Rusija, demokratijos ir įstatymo viršinybės rytyje. Prieš daug metų, gerbėmiai, kai Europos parlamentas turėjo šiek tiek daugiau galios. E, neturėjo daugiau galios, kaip e, bet kuris NVO galėjo tik tai, e, tik tai gėdinti. Na, o po įsigaliojus Lisabono sutarčiai Europos parlamentas yra galinga e, institucija ir mes negalime vadovautis emocijomis, mes negalime uh, atsainiai elgtis su savo vertybėmis. Tuo pat metu mes negalime būti nei teisėjais, nei prokurorais. Mes negalime remtis tik tai e, gandais ar interesais tam tikrų suinteresuotų grupių. Mūsų patikimumas turi būti grindžiamas mūsų branda atvirum, atvirumu, tai geriausias ginklas mūsų dialogė su Rusija. Na, tokiu metu, kai mūsų piliečiai nori, kad mes plėtotumėm strateginę partnerystę su Rusija, kad iš naujo neprasidėtų šaltasis karas. Ačiū, pana Ogiland, liberalų demokratų vardu. Ačiū, pirmininkė. Mes Rusijas laikome svarbę ES partnerį ir todėl tikimės, kad ji laikysi savo tarptautinių įsipareigojimų ir užtikrins savo piliečių konstitucinių teisų gyvendinimą. Tačiau žmogus teisų ir pilietinių laisvių pažeidinėjimai Rusijoje bei e, įstatymo viršenybės nepaisimus tapo kasdienių dalykų Rusijoje. Dėl paplitusios e, korupcijos ir įstatymų nesilaikymo net 300 tūkstančių piliečių iš Rusijos pernai emigravo. Rusijos valdžia įgyvendina nekonstitucinę teisėtvarką. Padėtis Šiaurės Kaukaze yra vienas e, ryškiausių tokios situacijos pavyzdžių. Rusijos konstitucija numato daugia partinės sistemos funkcionavimo galimybės, tačiau iš tikrųjų šalyje veikia vienos partijos sistema su iš šona nustumtų parlamentu. Aš norėčiau paklausti tarybos atstovų, kokių sankcijų bus e, imamasi prieš Rusijos pareigūnus, kurie yra tiesiog atsakingi žmogaus teisų pažindinėjimus ir įstatymo viršenybės nepaisimą. ES politika trečiųjų valstybių atžvilgių turi būti nuosekly. Jeigu mes taikome griežtas sankcijas vienoms šalims, turime tą patį daryti ir kitų valstybių atžvilgių. Normalūs santykiai su Rusija negali būti palaikomi, kol situacija nepagerės. Atėjo laikas pažvelgti teisybėje akis. Pona Šulcas, žalių vardu. Herr Präsident, meine Damen und Herren, die russische Förderung. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, Rusijos federacija, nepaisant savo turimos konstitucijos, vis dar nėra teisinė valstybė, nes e, yra daug skirtumų tarp teisinių nuostatų ir jų laikymosi. Ir kol kas nėra visų būtinų sąlygų, kad būtų užtikrintas teisinės valstybės veikimas, nes nėra laisvos žiniasklaidos, nėra nepriklausomos teisės saugos ketvirtadalis žmogaus teisų teismui e, atsiunčiamų skundų yra atsiunčiami iš Rusijos. Nors e, prezidentas Medvedevas yra teisininkas, Putinas taip pat. Ir e, nepaisant jų pareiškimų, jog jie kovos su teisiniu nihilizmu, tie žodžiai ir lieka žodžiais ir jokių veiksmų realiai nėra. Joks Rusijos teismas uh, nedrįsta priimti sprendimo, nepaskambinęs aukštiems pareigūnams ir nepasitaręs. Matome, kas vyksta Khodorkovskio byloje. Vienas teisės saugos e, atstovas e, yra pareiškęs, jog sprendimai yra diktuojami iš viršaus teismams. Rusija likusi gulagų epochoje Rusijos e, teisingumas bei demokratija yra valdomi iš viršaus, kuomet e, kalba sukasi apie politinių nusikaltimų tyrimus, susidurėma su e, įvairiais grasinimais. Sergei Magnitski, advokatas, dabar visiškai be pagrindo, visiškai be pagrindo prieš kurį laiką buvo įkalintas ir, ir žuvo e, kalėjime. Modernizavimo sutartis su Rusija galės būti sudaryta tik tai, jeigu Rusija rodys valią e, gerinti situaciją teisingumo e, srityje ir turės tai daryti per SBO ir per Europos tarybą. Taip pat reikėtų, kad Rusija turėtų nepriklausomas partijas, nepriklausomą e, parlamentą ir kad e, per rinkimus kiekvienas kandidatas galėtų e, kelti savo kandidatūrą ir kad būtų laisva žiniasklaida taip pat. Dabar Čiaus Stanok. Čiaus Stanok. Gerbiamas pirmininkė, Rusija yra svarbi Europos daly, bet negalime apsimesti, kad e, ten yra įstatymų viršenybė, e, neišaiškintos e, nužudimų bylos. Kodėl Rusija yra toleruojama kaip Europos tarybos dalis. Ir kaip matome iš Wikileaks informacijos, tai mafijos e, valstybė ir Europos e, taryba yra diskredituojama, jeigu bendradarbiauja e, su autoritarinė Rusijos vyriausybė. O Rusijos teisėjas gali nu-, duoti nurodymus jungtiniai karalystiai. Todėl Europos taryba ir yra vis labiau ignoruojama tarptautinio lygmenių. Dėje e, daugelis Britų, skaitant ir politikus, mano, kad, e, Europ, kad Junktinė karalystė turi peržiūrėti savo narystę e, Europos taryboje ir peržiūrėti teismo, tarybos teismo veiklą. Toliau panas Brunagolniš. Aš nulaiko pirmininkė. Pone pirmininkė, parlamentas e, galėtų pamokyti, vargu ar parlamentas gali pamokyti Rusiją, kaip reikia elgtis. Mes turėtume pasišluoti prieš savo e, pačių durų. Wikileaks e, svetainės e, įkurėjai buvo pasakyta. Žiūrėk. Buvo kalba apie pono Asano išdavimą jungtinėms tautoms. Jisai kaltinamas dviejų moterų išprivartavimu. Viena sako, jog e, paprasčiausiai plyšo prezervatyvas, tačiau e, tie e, santykiai nebuvo priverstiniai. Tuo tarpu Ponas Assange sakė, kad e, nereikėjo tai moteriai nuogai lysti į minėtas menslovą. Jūs turėtumėte pasisakyti Rusijos klausimų, nes šiuo metu kalbame apie Rusiją, sako pirmininkas. Mikro. Yeah, yeah. Kalbėtojas kalba apie mikrofoną. Lyg. Yeah, yeah, I understand. But we just have in the agenda discussion on the. Uh, Pagal darbo tvarkę dabar kalbame apie padėtį Rusijoje. Taigi apgailestauju. Dėl to nereikėtų keisti svarstomos temos per įsibėgėjus diskusijai. Toliau kalbėtojai savo vardu. Pone Rija Umenroiten. Vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Šiandienos diskusijos vyksta dėl to, kad ra, Rusijos vadovai, vadovaujami prezidento Medvedevo, patys yra nekartą akcentavę, kad Rusija turi puoselėti įstatymo viršenybę ir turi modernizuotis. Tačiau yra daugybė pavyzdžių, kurie rodo, kad tas modernizavimas visiškai nevyksta. Korupcijos mastai toje šalyje auga, anot mano šaltinių, nežiūrint, kad yra patvirtinti nauji teisės aktai šioje srityje. Žmogaus teisų aktyvistų suminėjimas žmonių, kurie yra gavę Sakharovo apdovanojimą. Pirmininkė, tas paviršinis modernizavimas, apie kurį Rusija kalba, iš tikrųjų nevyksta. Ir kuomet deramės dėl sutarčių su Rusija, iš ties neramina tai, kad pažangos ataskaitoje dėl mm, partnerystės su Rusija yra tik penki sakiniai apie įstatymo viršenybės užtikrinimą ir modernizavimą. Man atrodo, kad mums reikėtų pasitelkti daugiau ekspertų savo pusėje šiais klausimais. Ir ką mes darysime, pranešime, kurį rengia praneš, parlamentas apie Rusiją, mes turėtumėme reikalauti, kad įstatymo viršenybė būtų ištikrinima. Pone pirmininkė, mėlyje kolegos, apgailestauju, kad šiandieninės diskusijos buvo įtrauktos į darbo tvarkę mm, taip netikėtai ir tai reiškia, jog Ketin Ešton neturėjo jokios galimybės čia atvykti. Ji mm, nemažai mėnesių dirbo e, bendradarbiavimas su taryba, taryba ir e, stengdamosi pagerinti strateginę partnerystę su mūsų partnerėmis, tokiais kaip ir Rusija, ir mes e, siekiame, kad mūsų darbai būtų koordinuojami. Todėl šios diskusijos yra tikrai m, mm, labai apmaudu, kad jos vyksta be šios tikrai svarbios mums m, e, e, pareigūnės. Mes labai didelę įtaką darome vidaus politikos plėtrai Rusijoje, kadangi mūsų e, bendradarbiavimas vyksta jau daugybę metų su Rusija ir reikia pabrėžti, E, jog partnerystė su Rusija turėtų būti modernizuojama tiek mūsų pusėje, tiek ir Rusijos pusėje. Ir tas bendroji darbo programa, joje yra įtraukta tikrai labai svarbių elementų ir e, mes norime visokiojopai remti e, mūsų santykių plėtojimą su Rusija. Tai yra tikrai svarbus kelias. Mes norime, kad iš šios partnerystės turėtume realios naudos, naudos mūsų piliečiams iniciatyva modernizuoti Rusiją, Rusijos prezidentas e, savo partneriams pasaulyje tar, suteikia galimybę toliau plėtoti santykius su šia salimi, šalimi. Ši modernizacija turi būti tvari, tai pabrėžia kolegos, tačiau tai neįmanoma be technologinės modernizacijos, be modernios Rusijos ekonomikos, ir patikimų teisinės valstybės principų. Tik tuomet piliečiai ir įmonė, įmonių atstovai, verslininkai galės pasitikėti valstybę, Rusijos valstybę ir turės drąsos investuoti šioje šalyje. Mes turime ištiesti ranką Rusijai ir padėti jai siekti šios modernizacijos. Dėkoju. Speech, uh, pan Jacek Protaševič. Ačiū. Ir iš vienos. Ačiū, pana pirmininkė. Kaip ir daugelis anksčiau kalbėjusių kolegų, pritariu teiginiui, kad ES ir Rusija yra strateginė partnerė tiek geopolitinėje, tarptautinio saugumo, tiek ekonominėje srityje, todėl nieko nustabaus, kad mums labai rūpi šio mūsų labai svarbaus kaimino padėtis. Paskutiniai visuomenės nuomenės tyrimų rezultatai rodo, kad tik 3 procentai Rusijos gyventojų mano, kad gali daryti įtaką savo šalies politiniam gyvenimui, 60 procentus mano, kad negali tinkamai apginti savo teisių, o 82 procentai mano, kad Rusijos pareigūnai valdininkai nesilaiko galiojančios teisės. Šie e, rezultatai liūdina nes Rusijos e, vystimasis, e, ypatingai ekonominis, mums yra labai svarbus, tačiau ne tik ekonominis, taip pat ir žmogaus teisės, teisinės valstybės principai yra labai svarbis rytis, kuri turi mums rūpėti. Pirmininkas, ačiū. Manas Michaelis Galeris vieną minutę kalbės. Ačiū, ponia pirmininkė, mėly kolegos be plačių bendradarbiavimo sričių ekonominės, taip pat atremiant pasaulinius iššūkius, jau buvo minėta, kad yra labai svarbu stebėti ir įtraukti darbo tvarkę e, teisinės valstybės principų laikymasi Rusijoje. Pastaruoju metu mes daug kalbėjome apie stabilumą ir kalbėjome, kas yra nestabilumas. Tai yra pirmiausiai autoritarinės valdžios struktūros, tačiau Rusijos atveju stabilumas negali apsiriboti politinę įtaką teismams, žurnalistų persekiojimu, žmogaus teisų gynėjų persekiojimu. Todėl mano nuomonė ir požiūriu visuomet yra tinkamas laikas šios klausimus kelti. Ir aš manau, kad e, artimiausių metų diskutuodami su Rusija apie savo tarpusio santykius aiškiai Rusijai duosime, leisime suprasti, kad jį pastatys ant kortos savo paties savo pačius ateitį, jeigu neskirs reikimo dėmesio teisinės valstybės klausimams. Panas Kelamas dabar kalbės pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nemažai politikų ir žurnalistų buvo nužudyta Rusijoje, paminėsiu e, Nestemirovą. Ir Politkovskai bei kitus, bet kalti kol kas nenubausti, taigi valstybė yra taip pat tarsi prisidėjusi prie šių uh, nusikaltimų. Uh, vakar uh, buvo padaryti ponios Vasiljevos pareiškimai, kad teisėjas pono Khodorkovskio byloje priėmė sprendimą gavęs nurodymus iš aukščiau. E, nepamirškime ir Magnitskio bei kitų atvejų. Reikia mums kelti šį klausimą ir tai bus konkretus pavyzdys, kuris parodys, kad ES nori, jog Rusijoje įsivyrautų įstatymo viršenybė. Virš E, Rusija išgirdusi apie tai, kad galima imtis priemonių, pavyzdžiui, vizų, atsisakymą išduoti vizas, kai kam pasidaro labai nervinga, išsigasta, taigi reikia kažkokiais būdais mums siekti pakeisti situaciją. You, Madam President. Madam President. Ponas Watson, e, ačiū. Daugelis iš mūsų manome, kad Rusija priklauso e, didžiai Europos tautų šeimai. Žlugus Berlyno sienai galvojame, kad Rusija prieartės prie es, tačiau negalime pasakyti, kad mūsų viltys išsipildė ir dabartinių Rusijos vadovų pasirinktas kelias kelia mums susirūpinimą. Pirmiausia, dėl demokratijos ir statymo viršenybės taikymo Rusijos žmonėms. E, komisijos atstovai kurie pas mus lankosi, turi daugiau galbūt patirties negu mes bendraudami su Rusija. Ir aš tikiuosi, kad komisija uh, E, paprašys, kad vyriausioji galiotinė patvirtintų naują politikos kryptį, kuri sieks e, reikalauti, kad Rusija vadovautosi tokiomis patvirtybėmis kaip ir mes. Mes turime kalbėti apie žmogaus teisės ir neleiskime, kad Rusijos vadovai plautų pinigus per Europos bankų sistemą, kad mokytų savo vaikus mūsų mokyklose ir universitetuose ir atostogautų mūsų uh, kurortuose. Jeigu mes vienodas taisyklės taikysime visiems autoritariniams vadovams visame pasaulyje, tai tuomet pradėsime judėti link to, ką galima pavadinti etinę užsienio politiką, etišką užsienio politiką. Pone Autela. Ačiū. Prisijungiu prie kolegų, kurie sako, kad mums reikia protingų priemonių, kurios padėtų bendrauti su autoritariniais režimais pažydinėjančiai žmogaus teisės. Norėčiau paprašyti vyriausios įgaliotinės atstovų kai ko ir paklausti, ar jūs pasirengę imtis priemonių prieš tuos, kurie pažydinėja žmogaus teisės taip, kaip kad nurodyta parlamento rezoliucijoje primtoje gruodžio 15 praeitų metų. Mes raginame išaldyti turtą, neišduoti vizų 60 pareigūnų, kurie gali būti susijęs su pono Magnitskio byla. Deja, jisai e, mirė Rusijos kalėjime ar bus vienas ar du drąsūs užsienio reikalų ministrai, kurie imsis tos iniciatyvos. Ir gal vyriausiosios įgaliotinės atstovai tai padarytų ir, ir įrodys, kad e, teisėjas Danilkinas e, Lebedevo ir Hodorkovskio byloje iš tikrųjų e, vadovavosi nurodymais iš aukščiau, ar bus įrodyti tie dalykai ir sudarytas kartų, kaltųjų sąrašas. Ponas Plaska. Ačiū, ponia pirmininkė. Rusija yra viena svarbiausių ES partnerių, tai neturinti ypač ilgų demokratinių tradicijų. Uh, kadangi Rusija nuolat vis, vis dar pripratusi e, nesilaikyti demokratijos principų, ji kovoja su islamistiniu ter terorizmu ir e, būtent e, jėgos atstovai, tai yra jėgos naudojimas, tai nėra įprastinė praktika. mums reikia labai jautriai vertinti situaciją Rusijoje, kadangi ji tikrai stipriai skiriasi nuo e, mūsų gyvenimo. Mums reikia toliau plėtoti dialogą su Rusija, stiekti, gerinti teisinę sistemą Rusijoje ir neturėtume Rusijos vien tik tai mokyti, e, dalinti jai pamokymus, reikia su ją kalbėti korektiškai ir e, siekti bendro intereso, tai yra užtikrinti saugumą ir gerovę Europoje. Dėkui. Mr. Tarrant. Ponas Tarant. Dėkuoju. Mano nuomonė, ponas Šulcas e, parengė labai argumentuotą rezoliuciją, kurioje daromos teisingos išvados. Tačiau aš nesu tikras, kad supratau tai, ką kalbėjo ponas Fleckenstein. Jeigu darbo tvarkos taisyklės neleidžia man pateikti klausimą, tai vis tik tai aš e, kažkaip kitaip e, klausiu su, suformuosiu klausimą. Ir e, kaip dabar bus su ta rezoliucija? Ar mes iš tikrųjų pritarsime socialistų pasiūlytai rezoliucijai? Atsiprašau, bet neišgirdau, nesiklausiau klausimo. Aš asmeniškai atsakysiu Jums į klausimą. Yes. Pone Tarandai, gal norit pakartoti klausimą? Aš nebuvau tikras, kad ką, dėl to, ką jūs siūlėte. Ar jūs siūlote pritarti rezoliucijai, kurią pasiūlė ponas Šulcas ir kiti, ar jūs raginate mus susilaikyti nuo jos patvirtimo per e, šią sesiją? Dėkui. I will vote for the resolution, yes. Ponas e, Lekenštain, aš balsuosiu už rezoliuciją. Pirmininkė, ačiū. Daugiau nebematau, kad kas norėtų pasakyti per spontaniškų pasisakymų procedūrą. Kreipiuosi į tarybos atstovus. Ministrė. Much, uh, Dėkui, pirmininkė, gerbėmėji Europos parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums visiems už labai aktualius klausimus iškeltus per diskusiją. Aš e, labai pritariu tam susirūpinimui, kuriuo, kurį Jūs išreiškite. Manau, kad visa ES ir toliau turi kelti e, tokius klausimus, kalbėti apie problemas su pašnekovais iš Rusijos. Mes neturėtume bijoti kalbėti tiesiai apie konkrečius klausimus. E, Jeigu mes norime veikti kaip strateginiai partneriai, o aš tikiu, kad mes esame su Rusija strateginiai partneriai, tai turime būti pasirengę kalbėti ir apie labai sudėtingus klausimus. Noriu pasakyti, kad e, per diskusiją mane nudžiugino du dalykai. Pirmiausia, niekas nekvestionuoja to, kad Rusija yra svarbi ES strateginė partnerė. Antras dalykas, visi sutarė, kad E, tvirtos demokratijos sukūrimas e, Rusijoje dar yra nesibaigęs procesas ir kad įstatymo viršenybės įtvirtimas yra dar nesibaigęs procesas. E, reikia dirbti šiuose srityse Rusijoje. Aš pateiksiu visus iškeltus klausimus vyriausiai įgaliotiniai komisijos vicepirmininkiai, kad mes galėtume toliau dirbti naudodamiesi visomis turimomis priemonėmis. Tikiuosi, kad e, Rusijos vyriausybės atstovų vizitas Briuselyje vasario 14 bus labai gera proga pakartoti dar e, tuos dalykus, kurie mums kelia susirūpinimą. Dar norėčiau pridėti kai ką. Rusija visą laiką yra e, svarstoma užsienio reikalų ministrų taryboje. Nuolatos rašome Rusijos klausimą į mūsų darbo tvarkę. Mes e, visuomet e, kalbame apie savo strateginius partnerius. Paskutinį kartą tai vyko rugsėjo mėnesį ir aš tikiuosi, kad e, ponas Van Rompojus ir toliau kels šį klausimą šiais metais. Dar tiesiogiai atsakysiu kai kurių narių konkrečius klausimus. Pirmiausia, reaguoju į ponios Hautelą pastebėjimą vyriausioji įgaliotinė komisijos vicepirmininkė e, tikrai labai rimtai žiūri į parlamento pernai gruodį priimtą rezoliuciją. E, Sergijos Magnickio Veros Trifonovos e, sulaikymo aplinkybės turi būti iš esmės ištirtos ir užsienio reikalų ministrų taryba labai daug dėmesio skirs šiam klausimui. Mes visuose e, lygiuose kelsime šį klausimą ne tik du e, kart per metus vykstančiose konsultacijose dėl žmogaus teisų, bet ir aukščiausio lygio e, susitikimuose. Ir taryba turi apsispręsti dėl bet kokių ribojančių priemonių. Reikia labai e, rimtai tą klausimą žiūrėti, pasiremiant e, rimtais argumentais ir įrodymais. Ir taip pat mes reikalausime, kad Rusija atliktų deramus tyrimus visų minėtų atvejų. E, Pone Oimen Reuten kalbėjo apie žmogaus teisės, jos yra vienas iš svarbiausių dalykų, vedant darybas dėl naujojo susitarimo ir mes visais lygiais keliame šį klausimą. Noriu Jūs patikinti, kad ES ir Rusijos įsipareigojimas e, gerbti žmogaus teisės visų žmonių, ypač mažmų teisių, ir bus labai svarbus akcentas susitarime ir netgi vienas iš esminių jo elementų. Pirmininkė, gerbiami nariai, baigdama norėčiau trumpai apibendrinti kai kuriuos savo ankstesnius pastebėjimus. Įstatymo viršienybė teismų nepriklausomumas turi būti neatskiriama dalis e, Rusijos federacijos e, sistemoje kuri yra šiuo metu modernizuojama ir ES parems Rusiją šiuose pastangoje. Žodžio laisvė, susirinkimų laisvė yra vieni iš svarbiausių elementų, kuriais yra pagrįstos visos vakarų demokratijos. Rusija turi vykdyti visus savo teisinius įsipareigojimus kaip Europos tarybos narė, jungtinių tautų ir SBO narė. Šiaurės Kaukazas išlieka didelio susirūpinimo dalyku mums visiems. Turime skatinti Rusiją siekti tvaraus e, šios gilios regiono problemos sprendimo. Labai svarbu atsiminti vieną svarbų dalyką. Nežiūrint didelių susirūpinimo taškų. Mes suprantame, kad Rusija susiduria dabar su dideliais iššūkiais ir matome, kad buvo teigiamų poslinkių nemažai. Turime pasitikėti pono Medvedevo žodžiais ir, ir toliau palaikyti dialogą su Rusija demokratijos žmogaus teisų srityje. Jeigu uh, turime labai sekti atidžiai e, padėti Rusijoje. Dėkoju Jums visiems už pastabas, komentarus ir e, ponė vyriausioji galiotinė, komisijos vicepirmininkė, atsižvelgs į jūsų nuomonę. Pirmininkė, ačiū, diskusiją šiuo klausimu baigėme, balsuosime šiandieną 12 valandą. Atsiprašau, sako pirmininkė, ketvirtadienį balsuosime dėl atitinkamų rezoliucijų šio klausimo, o dabar pertrauka iki valandos.